tris e, reglamento pasiūlymus, o pasiūlymo pavadinimai yra šio posėdžio dokumentų aplankę. Pereisiu prie darbo atvarkės. Galutinis darbo tvarkės pasiūlymas e, patvirtintas pirmininkų sueigoje ketvirtadienį pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį yra jums pateiktas. Ponas Svoboda nori tarti keltą pastabų dėl darbo atvarkės, nesuteiksiu jums žodį vėliau. Pirmiausia, dėl pirmadienio jokių pakeitimų nėra, viskas liks kaip yra, tada žaliųjų frakcija Laisvosios alijansas paprašė um, keitimos nuomonėmis dėl uh, stabilumo obligacijų. Stabilumo obligacijos turėtų vykti po to, kai bu, vyks diskusijos uh, apie ES ir Maroko susitarimą. To pageidavo uh, žalieji. Pone Kombenditai, žodis jums. Jūs teisingai pasakėte, tai yra trys su žemės ūkiu susijusios diskusijos ir jas reikėtų sujungti kartu. Žaliųjų frakcija norėtų, kad e, keitimasis nuomonėmis e, dėl stabilumo obligacijų keistus e, vyktų po Maroko susitarimo aptarimo. Ar kas nors prieštarauja? Kas nors norėtų pasisakyti? Ne? Tuomet balsuosime dėl šio pasiūlymo, kas už žaliųjų pasiūlymą. Prieš. Susilaikę tvirtiname. Tuomet keitimasis nuomonėmis dėl stabilumo obligacijų vyks po to, kai bus aptartas ES ir Maroko susitarimas. Dėl kitų dienų jokių prašymų dėl pakeitimų nėra, tai tvirtinsime darbo tvarkę tokią, kaip ji yra projekte. Dėl darbo tvarkos taisyklių žodžio paprašė kolega Svoboda. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną atvejį ir paprašyti imtis atitinkamų veiksmų. E, Booster Ranger portale teikiama informacija, nežinau, ar ją galima tikėti, e, tačiau paprastai šią informaciją galima pasitikėti. E, Vengrijos žurnalistas Sondbaja užsipuolė žmonės, e, kurie e, dirba ES teisės aktų srityje, tai yra ponia Luna, Nelė Kros ir ponia Lunaček, tai yra mūsų parlamento narės. E, Vengrijoje veikianti organizacija organizavo protesto akcijas, kuriuose buvo antisemistiniai plakatai. Už Aš manau, kad mūsų parlamentas turėtų ginti tiek savo parlamento garbę, tiek ponios Lunačiak garbę, nepriklausomai nuo to, kokią poziciją mes priimtume. Neli Krūs yra užsipuolama todėl, kad ji įvykdo savo pareigas. Manau, kad tokie užsipuolimai, tokios politinės akcijos yra neleistinos. Reikėtų dar kartą panagrinėti, kodėl tai vyksta. Ir aš nekalbu čia apie Fides, apie tai, e, e, ką Fides, kokią informaciją skleidžia, tačiau manau, kad uh, tai, ką kolegi Lunaček e, viešumoje Vengrijoje teigia apie mūsų parlamentą ir mūsų parlamento narius, yra nepriimtina. Aš noriu paprašyti ginti atitinkamų parlamento narių garbę. Ačiū, ponia Svoboda. Aš panagrinėsiu situaciją, e, pasidomėsiu, kas yra dokumentuose. Jeigu, jeigu ponos Lunačiak orumas yra įžeistas, tai e, reikia ją ginti. Su komisijos pirmininku Barosu pakalbėsiu, ar yra daroma kas nors ponios Gros e, interesų apsaugos srityje. Ponios ir ponai, pradėsiu e, posėdį primindamas apie vieną.